Norėčiau pasakyti informacijos, kurią mums visiems reikia žinoti. Taigi, po vakar vykusių klausimų, šiandien turime tik balsuoti dėl EDPS vadovo ir pavaduotojo kontrolieriaus. E, vertimas vyksta į 20 kalbų, turėčiau informuoti jūs apie tai, ar turime, tiesa, klausė pirmininkas, uh, E, ar, ar vyksta transliavimas internetu? Taip, mūsų posėdis transliuojamas internetu. Turime dar vieną klausimą. Vakar ponė Entvelt išsakė pastabą dėl rinkimų procedūros, kurią vykdė komitetas. Aš kaip pirmininkas asmeniškai e, nepamaniau, kad E, tie komentarai būtų kokie nors nesuprantami ir dar kas nors būtų blogai. Ir šiandien, man atrodo, mes turėtume tiesiog balsuoti. Taigi, jeigu yra kokių komentarų, galėtumėte juos išsakyti dabar, bet sakyčiau, kad jau turėtume balsuoti. Ir gerbiami kolegos, Jūs atrodo sutinkate su mumis. Tiesiog noriu dar kreiptis į koordinatorius ir paklausti, ar sutinkate, kad balsuotume. Ar, e, tiesą sakant, pripažįstame ir ponios Infeld pastabą išsakytą vakar. Jūs norite išsakyti pastabą, taip? Taip, pirmininkė, sako Sofija Intveld. Gal paskui galėtume išsiaiškinti, be abejo, be abejo, sako pirmininkas. Nes E, tas e, laiškas, kuris laukiu, nebuvo tinkamas atsakymas mano laišką. Kornelija, prašau, jeigu turite dar pastabų. Klodai, tiesą sakant, aš norėčiau dar pasiteirauti dėl procedūros. Galbūt būtų galima paaiškinti, ką reikš tai, tas mūsų sprendimas, kaip jisai atsilieps mūsų santykiams su taryba ar tam, tam kas vyksta taryboje. Aš norėčiau, kad tu pristatytum visą procedūrą prieš balsuojant, nes man ji nėra aiški, bet man atrodo, kad būtų aišku, būtų taip pagelbėtų priimti sprendimus frakcijoje. Okay, Cornelia, I'm going to um, read out a set of. Um... Gerai, Kornelija, e, aš turiu visas instrukcijas ir tikiuosi, kad tai atitiks e, jūsų klausimą. Jeigu nebus aišku, tai e, tiesiog perklausite dar. Tiesiog norėčiau tęsti savo pranešimus. Pradėkime nuo tam tikrų paaiškinimų. Visų pirma, mes remsimės Europos parlamento reglamento 42 straipsnių ir e, Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros pareigūno pavaduotojas renkamas penkiams metams e, bendrų institucijų susitarimu. Mm, taip pat norėčiau pasakyti, kad, jūs, kad tiems, kole, tiems kolegoms, kurie vakar nedalyvavo klausimuose, norėčiau pasakyti, kad kiekvienas kandidatas e, pareiškia, kad gali e, kandidatuoti į abi šitas pozicijas, į abi šitas pareigas. E, tik vienas nesutiko kandidatuoti į abi pareigas. Taigi mes turime penkis kandidatus į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir keturias e, kandidatūras į priežiūros pareigūno pavaduotojo pareigas. Pagal 181 ir 182 taisyklės e, bus slaptas elektroninis balsavimas, jums reiks balsavimo kortelių, taigi jas turėsite įdėti į aparatą. Visų pirma, mes balsuosime dėl Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno, mes balsuosime dėl kiekvieno iš penkių kandidatų, tada bus antrasis balsavimas, e, balsuosime dėl e, priežiūros pareigūno pavaduotojo. Gerbiami kolegos, prašau. Aš noriu pasakyti, kad mano kolega neturi, mano kolegė neturi balsavimo kortelės.

žalieji dabar kalbasi, bet visiems kitiems pasakysiu, kad e, toliau bus e, antrasis balsavimas dėl priežiūros pareigūno pavaduotojo ir balsuosime dėl keturių kandidatų. Taigi, mes balsuosime pirmojo balsavimo metu dėl penkių kandidatų, paskui dėl keturių. Ir mes skaičiuosime tik teigiamus balsus Taigi jūs turite balsuoti tik tai už, negalima balsuoti prieš. Jūs matote žalę ir e, raudoną mygtukus. Žaliasis mygtukas yra kairėje. E, žalesis mygtukas yra kairėje, reiks spausti šitą mygtuką, e, ne, nebus neigiamų balsų, negalima balsuoti prieš, e, jūs paskui negalėsite pakeisti savo nuomonės. E, raudonas šiaip mygtukas reiškia neigiamą balsavimą, jis šiaip yra geras, bet šiandien jo nereikės, taigi spaudžiame žalę mygtuką kairėje. Jeigu jūs no, nenorite, ne, nepalaikote ne vienos kandidatūros, tai tiesiog iš vis nebalsuokite, nes balsuoti prieš negalima. E, taigi tada suskaičiuosime tos teigiamus balsus, kiek gavo kiekvienas kandidatas ir bus nustatytas jų e, sąrašas. Ir, e, ir kuomet parengsime sąrašą dėl e, Europos domino apsaugos priežos pareigūno, e, Kai sekretoriatas jį parengs, tada balsuosime dėl priežiūros pareigūno pavaduotojo. Mes, kol nebaigsime balsavimo, neteiksime informacijos apie ne vieną kandidatą. Vakar, kaip jau vakar, e, nutarėme, mes balsuosime tą tvarką, kurią vakar prisis, prisistatė kandidatai. Taigi, dėl pirmojo balsavimo metu mes balsuosime dėl penkių kandidatų ir dabar patikrinsime, ar visos politinės frakcijos turi tinkamai, tinkamą skaičių e, narių, kad galėtume balsuoti. Taigi mes dabar suskaičiuosime, ar kiekviena frakcija turi tinkamą narių skaičių. Ar norime pirmą patikrinti? Sorry, what was that from Mr. Engel off mic? Okay, Mr. Engel off mic said, as with an opera, we would, we would. Ponas Engelis kalba be mikrofono. E, dabar tiesiog patikrinsime. Taigi, gerbiami kolegos, tai yra labai svarbu, tiesiog balsuokite už kažką. Pradedame balsuoti. And the vote is closed. Please, you want to close the vote? Baigiame balsavimą. Okay, okay, so we have uh, one extra. Vienu EPP narių yra per daug, o dėl kitų frakcijų viskas tvarkoje colleagues, just stay quiet for a moment, so if we can just... Um... Gerbiami kolegos, norėčiau paprašyti tylos. Galbūt vienas APP e narys galėtų nebalsuoti. O visi kiti, visų kitų frakcijų nariai, nekeiskite savo skaičiaus, neišeikite, likite, o jūs sutarėte, kuris nebalsuos, taip? Mrs. Mussolini, point of order, and then Birgit, point of order. Dėl darbo tvarkos taisyklių ponė Miselini ir Birgit. Nu- mes čia kalbame apie domenų apsaugos, apie domenų apsaugos priežiūros pareigūną, bet jeigu mes nebalsuosime, pavyzdžiui, jeigu kas nors nenori balsuoti, tai jis turi kažkaip tą parodyti Nes jeigu, pavyzdžiui, balsuoji kaip žalesis, tai matosi, tavo balsas yra priskaičiuojamas, o jeigu nebalsuoji, tai tuomet e, ne, nesimato juk to. Manau, kad šitas balsavimas turi būti slaptas, todėl negali būti matoma, kad kažkas nebalsuoja. Pone pirmininkė, mes turėtume. E, leisti spausti ir raudoną mygtuką, nes kitaip bals, balsavimas nebus e, slaptas. Dabar suprantu, ką jūs norite pasakyti. E, jūs mante, kad kad jūs, e, kai balsuosite, jūs ma, kažkas matys, už kurį kandidatą jūs balsuojate iš tiesų. Dabar suprantu, ką norite pasakyti, suprantu, kur yra problema. Gerbiami kolegos, gal galėtumėte mm, šiek tiek tyliau elgtis. Aš norėčiau paprašyti tylos, kad aš galėčiau atsakyti į iškeltą problemą. Man atrodo, kad tai iš tiesų e, geras pasiūlymas. Jeigu Manau, kad tai yra jautrus balsavimas ir jeigu žmonės jaučiasi nejaukiai dėl to, kad kažkas mato, kaip balsuoja, tai, tai jūs tiesiog galite spausti raudoną mygtuką. Taigi, galime spausti raudoną mygtuką. Jeigu jūs paspausite raudoną mygtuką, e, vis tiek užsidegs mėlyną lemputę, bet, o skaičiuojami bus tik teigiami balsai. Birgit, e, tu norėjai paklausti dėl darbo tvarkos taip pat. Kalbėsiu trumpai, nes aš tiesiog norėjau patikinti, kad per pirmąjį balsavimą mes e, sakėme, kad yra įmanomi tik tai teigiami balsai. E, o dabar tiesiog galima e, balsuoti už tuos, už kuriuos norite balsuoti, o prieš, o, ir balsuokite prieš tuos, dėl kurių ne, už kuriuos nenorite balsuoti ir visuomet užsidegs mėlyna lemputė. That, that's fine. Good. Um, I'm a bit S&D myself, so we've done it four times. Good. Let's move on to the vote. Taigi pradėkime balsuoti. Colleagues, Gerbiami kolegos, aš tikiuosi, kad mes greitai galėsime balsuoti, taigi pradėkime. Visų pirma, balsuosime. Aš žinau, kad tai yra gana sudėtinga, bet tai nėra taip sudėtinga. Pirmiausia, balsuojame dėl pono Vieverovskijai. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ponas Veverovski. Pradedame balsuoti. Please tell me when it's closed. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Okay. Okay, Mr. Engel, did you have a disturbing point of order right in the middle of votes? Ar dabar iškilo svarbus klausimas dėl darbo tvarkos? Taip. Aš manau, kad šiame balsavime negali būti tokia situacija, kad veikia tik vienas e, mygtukas iš trijų o tai reiškia, kad aš balsavau ne taip, kaip norėjau. Taigi ne, neveikia mano balsavimo aparatas. Okay, change, change your seat anyway. Tai galbūt galite persėsti kitą vietą. Gerbiami kolegos, aš nenoriu atidėti balsavimo, nenoriu, kad mes vėluo, vėluotume. Tiesiog gal pakeiskite vietą ir tada balsuokime toliau. Insert your card quickly because I'm moving on to the next. Greičiau įdėkite savo balsavimo kortelę, nes jau vėl balsuosime. With your permission, I'm going to take that. Gerbiami kolegos, jums leidus, e, norėčiau pakartoti šį balsavimą kad būtume tikri. Taigi dar kartą balsuojame dėl pono Vieverovskio kandidatūros į Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno postą. Dar kartą balsuojame dėl pono Vieverovskį. Balsuojame. Thank you. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Okay, colleagues, the vote for Ms. E, gerbiami kolegos, dabar balsuosime dėl ponios Biondi. Balsuojame. Tell me when it's The vote is now closed. Baigiame balsuoti. For the EDPS, the vote for Mr. But Toliau balsuojame dėl pono Butarelį. Balsuojame. Colleagues, the EPP is plus one again. Dėl EPP vienu nariu per daug. Okay, on the vote on Mr. Buttarelli, the EPP is plus one. Balsuojant dėl pono Buttarelli, vienu EPP frakcijos nariu per daug. Vienu balsu per daug. Baigiame balsuoti. Cave on the EDPS for Ms. Lenoir. Dabar balsuojame dėl ponios Lenoir kandidatūros. Balsuojame. Baigiame balsuoti. For... Ir dabar balsuojame dėl pono Padovo. Balsuojame. Oh, Baigiame balsuoti. colleagues for the assistant supervisor, the vote for. Dabar balsuojame dėl e, priežiūros pareigūno pavaduotojo, balsuojame dėl pono Veverovski. The vote is closed. Baigiame balsuoti.

Baigiame balsuoti. Ir galiausiai balsuojame dėl ponios Lenuar kandidatūros į priežiūros pareigūno pavaduotojo postą.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 Colleagues, I'm just going to verify this with the Secretariat first and then announce. Um, so give me... Tiesiog pasitikrinsime dar su sekretariatu visus rezultatus ir tada paskelbsiu juos. Thank you. Okay, colleagues, I'm going to announce the... Taigi, kolegos, jau galiu paskelbti sąrašą su balsų skaičiumi konkrečiai tekusiu kiekvienam kandidatui. Dabar EDPP pirmiausia. Kandidatūrai. Pirmasis prioritetas. Giovanni Butarelli. 34 balsai, toliau Jan Padova 21 balsas, tre, Čia yra ponas Vievirovskis, 10 balsų. Ketvirtoje vietoje atsidūrė ponė Lenoir, 4 balsai. Ir penktoji liko ponė Biondi, vienas balsas. O pavaduotojo kandidatų dėl pavaduotojo kandidatūros balsavimas atrodo taip. Pirmiausia, 53 balsai ponui Vievirovskijui, ponui Butereliui 9 balsai skirti, ponė Linuar 4, 3, 3 balsai ir ponė Biondi 2. Nusiųsiu laišką pirmininkui, pranešdamas apie balsavimo rezultatus, o taip pat užmėgsiu ryšį su e, tarybos pirmininkė, kad rastume bendrą sutarimą pagal 42 reglamento straipsnį. Ačiū.